skrydžius, apmokami skrydžiai į Jamaiką iš e, taršos biudžeto, kaip suprantu. Arba yra išmokamos lėšos e, šaliai kokiai nors, kur ES visiškai nebeturi jokios įtakos. Mm, šalių donorų, donorių principas e, yra išnaudojamas, o ne gerbiamas ir saugomas ir klaidų lygyje taip pat ne viskas dar atsispindi. Labai paprasta idėja. E, pas, pasiūlyčiau ją jums. Jeigu neįmanoma ko nors audituoti, pateikti informacijos auditui, tuomet ir neleiskite tų lėšų. Ačiū. Pusantros minutės ponui Deutsch skiriamos. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Ačiū, ponė pirmininkė. Europos audito rūmai tikrina, ar išlaidos ar yra teisėtos, ar mokėjimai atliekami teisingai ir pagristai ir tuomet pateikia uh, E, patvirtinimo deklaraciją. Aš jau ne pirmą kartą dalyvauju šiame procese ir kiekvienais metais būdavau atsakingas už ataskaitos e, įvertinimą. Turiu pasakyti, kad mano patirtis rodo, jog Europos audito rūmų veikla yra tikrai išskirtinė ir biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetų bendradarbiavimas čia vyksta labai sklandžiai. Puikiai. Išlaidų tikslingumas, pagristumas e, tampa vis labiau paisomų kriterijumi ir e, jau ne vienerius metus esame gavę ir e, besąlygišką e, patvirtinimą. 2018 metais klaidų lygis sudarė 2,6 procento. Vadinasi, ir reikalavimai struktūriniams fondams padidėjo. Mm Turiu atsiprašyti, kad šiek tiek galbūt nukrypsiu nuo darbo tvarkės, bet kaip Vengrijos delegacijos vadovas noriu dar pasisakyti konkrečiai apie Vengrijos revoliucijos dieną, kurią minime šiandien. Tai yra laisvės diena, vengrų veržimosi į laisvę diena ir norime nulenkti žemai galvas Vengrijos didvyriams. Jeigu ir norite tą pasakyti, visuomet turite laikytis e, skirto kalbėti laiko. Ačiū toliau, vieną minutę poniai Walters. Ačiū. Per paskutinius mėnesius tiek daug girdėjome apie vieną konkrečią šalį ir konkretų vieną klausimą, kad uh, galėtum net pamiršti, kad yra 27 dar kitos valstybės narės, kurios e, įmokas e, įmoka į biudžetą. Norime e, žalesnės Europos, norime dar ir į kitus aspektus atsižvelgti ir jie yra labai aiškiai atspindėti Europos audito rūmų ataskaitoje metinėje. Ta daugybė sumų neišnaudotų yra tikrai didžiulė problema ir yra nemažai šalių, valstybių narių, kurioms Ir yra nemažai šalių, kurioms tos lėšos labai būtų naudingos, taigi reiktų išmintingiau jas skirstyti, išmokėti. Turime ir pavyzdžių, čia kalbu apie bendrintai, tiesiog per ateinančius septynerius metus tenkimės, kad lėšos pasiektų iš tiesų tuos, kam jų reikia. Ponas Piper. Pirmiausiai, mm, padėkodamas už sutiktą žodį, noriu pasakyti Junktinės karalystės atstovams ten aname salės gale, kad e, tokiais pasisakymais veikiausiai ir e, Junktinės karalystės viduje susiskaldimą sukelsite ir ją sužlugdysite. O kalbant apie Europos auditorumų metinę ataskaitą, galiu pasakyti, jog čia matyti e, struktūrinės politikos suprastėjimas regionuose. 5 procentai klaidų lygis po 3 procentų praėjusiais metais užfiksuotų. Tai tikrai labai blogas rodiklis, e, kurį pastebės mokesčių mokėtojai. Taigi, ar užtektinai yra vykdomi skaidrumo reikalavimai, kelčiau klausimą. Mes jau e, metų metus siekiame, kad būtų įvardyjami e, probleminiai aspektai labai aiškiai, kad būtų konkrečiai įvardyjama, kas kur ką blogai padarė. Tas um, rodymo pirštų į, į kaltininką um, kriterijus uh, leistų mums iškirsti kelią daugybei uh, keblumų susijusių su mokėjimais, uh, kaip yra, kad dabar, kuomet nepajėgame su jais susidoroti, kai jie yra atliekami nepagristai ir taip toliau ir panašiai. Turėtumėm siekti aiškios statistikos statistikos, e, nes neretai patys tiesiog slepiamės už tų skaičių ir neprisijimame atsakomybės e, mums tenkančios. Taigi, jeigu tik tai bus užtikrintas didesnis skaidrumo lygis, ramiai suverskite kaltę dėl to. Mums e, mes vis tiek skaidrumo bet kokiu atveju reikalausime ateityje. Ačiū. Dabar žodis kolegijai Grapiniai. Vieną minutę. Președintă, domnule președinte al Curții de Conturi. Dėkui, ponė pirmininkė, ponė e, auditorumo e, pirmininkė, norėčiau padėkoti Jums už puikią ataskaitą. E, ataskaita puikiai atspindi 18 metų padėtį. Jūsų bendradarbiai valstybės narėse atlieka tūkstančius e, tikrinimų, auditų ir jų darbas iš tikrųjų buvo labai vaisingas 18 metais. Mes konstatuojame taip pat, kad e, klaidų skaičius sumažėjo audito rūmai e, turėtų e, galbūt e, parengti strategiją, kurios pagrindinis tikslas būtų prevencija, nes e, galbūt geriausia yra užbėgti už akių e, klaidom, galimoms klaidoms. Jūs parengėte 41 audito ataskaitą apie agentūras. Tos ataskaitos labai aiškios ir paskelbėte didelį skaičių kitų dokumentų. Aš kaip parlamento narė naudosios jūsų parengtą medžiagą. Kol, kolega Lėga, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai džiugu matyti, jog klaidų procentas mažėja, tačiau aišku, yra e, tokių sričių, kur klaidų lygis e, ne tik nepagerėjo, bet pablogėjo. Ir tai, aišku, yra problema. Sanklaudos politikos srityje, pavyzdžiui, yra būtent e, taip. Ir čia mes matome, kad biudžeto panaudojimas nebuvo toks, koks buvo numatytas. Tai yra, kad lėšos panaudotos kitaip negu buvo numatyta. Ir e, matome, kad dalis lėšų e, panaudojimo netitiko reikalavimo. Aš manau, kad e, mes turime visų pirma išsiaiškinti šitų problemų priežastis ir e, tuomet galėsime jas ištaisyti. Ataskaita taip pat rodo, jog e, dauguma ES e, institucijų susiduria su problemomis organigramų lygmenių ar žmogiškųjų, žmogiškųjų išteklių e, lygmenių. Tad čia taip pat reikėtų taisyti padėtį. Ir aišku, labai liūdna matyti, kad ne visos lėšos yra tinkamai panaudotos. Tuo tarpu jos galėtų būti panaudotos ir būti labai naudingos, e, pavyzdžiui, regionams. Aš manau, kad piliečiai nusipelno geresnio lėšų panaudojimo. Kol kas taip dar šimtų procentų nėra. Dėkuoju. Dabar e, kerš, e, spontaniškų pasisakymų procedūra. Pradėsime nuo pono Polčiak. Vieną minutę. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš e, norėčiau padėkoti už ataskaitą. Manau, kad ta ataskaita labai gerai atspindi susidariusią e, padėtį ir tai puikus mūsų tolesnio darbo pagrindas. Daug kartų buvo minimas klaidų procentas. Klaidų e, lygis yra susijęs su e, procedūrų paprastumo e, laipsniu. Aišku, tas lygis e, kinta metai iš metų. Mes e, turime siekti kad e, e, reikalavimai būtų paprastesni daugeliu atveju. Europos Sąjunga taip pat turėtų užtikrinti, kad auditas būtų vykdomas pagal, pagal požiūrį, e, kuris remiasi rezultatais. Kolega Čuhudaru. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes e, labai dėkingi e, audito rūmui už e, pastangas ir matome, kad kai kurie dalykai kinta. Aišku, įstatymo pagrindas nėra taip pat šimtų procentų tobulas. Yra dar kai kurių procedūrų, kurios galėtų būti supaprastintos ir klaidų yra ne todėl, kad yra daug nesažininkų žmonių, bet kartais mūsų instrukcijos nebūna pakankamai aiškios, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje ir čia reikėtų didesnio aiškumo. Labai svarbu e, visą šitas požiūrės gerinti padėtį ES. Dėkoju, ponas Sötinger. Pone pirmininkė, gerbiami e, ponai ir ponės parlamento nariai. Supaprastinimas, sutinku su tuo, kas čia buvo pasakyta, mes turime dėti visas pastangas tam, kad biudžeto paramos programos, taip pat taisyklės dėl paraiškų teikimo, projektų vykdymo, dokumentavimo, atsiskaitimo, kad visos šios taisyklės būtų kiek manoma paprastesnės. Nes tiesą sakant, pastangos kainuoja. Kainuoja tiek e, Europos, tiek ir valstybių narių administracijoms, piliečiams, e, universitetams, nevyriausybės organizacijoms, MVI. Kita vertus, tiesą sakant, e, kai kurie paraišk, kai kurios paraiškų formos reikalavimai yra sudėtingi tam, kad galėtume kovoti su piknadžiavimu, su korupcija. Antras dalykas, mes galime įrodyti, jog per pasirosius metus, dešimtmečius paprastai taryboje, bet kartu ir Europos parlamente dėl reikalavimo atsirado e, daugiau dokumentacijos, daugiau formų. Na ir pavyzdžiui, sudarant e, daugiametę finansavimo programą po 20 metų galime sumažinti reikalavimų skaičių, taisyklių sudėtingumą, atsisakant e, tam tikrų dokumentavimo reikalavimų ir taip toliau. E, per politinio darbo metus daug dėmesio skiriau vietos, regiono, nacionalinio, europinio lygmens biudžeto vykdymo įvertinimui. Ir galiu patikinti, kad e, e, pastang lėšų susigražinimas, lėšų išmokėjimas europiniu lygiu yra bent jau toks pat geras, kaip ir toje šalyje, iš kurios esu kilęs, nes ten e, savivaldybių lygių federalinės žemės lygių, nacionalinių lygių situacija buvo panaši, nes tiesą sakant, tai jau susijęs su žmogaus prigimtimi, kad daromas klaidas. Tačiau svarbiausia, kad jos nebūtų kartojamos, atskleidžiamos, ištaisomas, o taip pat, kad būtų mokomasi iš klaidų ir iš kitų klaidų, būtų pasitelkiama geroji praktika tam, kad tos klaidos nesikartotų ar nebūtų plačiai paplitusios. Na, taip pat pripažinkime, kad e, e, yra 2,6 procentų paklaidos lygis. Na, ir reikia rūpintis, kad tas paklaidų lygis būtų sumažintas. Tačiau, tiesą sakant, ta 2 procentų riba tai yra atsitiktinė, tai čia nėra kažkokia tendencija. Taip, matau, kad trūksta kalbėtojų, buvo daug pasisakysiu, tačiau nebeliko kalbėtojų. Na, niekur kitur neteko matyti, nei vienam kitam parlamente, kad būtų užsipuolamas, kritikuojamas tarybos, auditorumo, parla, par komisijos narys, bet nebeaišku, kam atsakyti, kur tas žmogus, ar kavinėje, ar restorane, ar savo biure. Aš manau, kad jeigu kartą vyksta uh, demokratinės diskusijos, tai e, jų esmė yra tokia, kad jeigu užduodi klausimą, lik toje pačioje patalpoje, kad iškirstum atsakymą į tą klausimą. Taip, suprantu, kad e, taip, čia buvo labai kritiškų klausimų, bet nebėra kam atsakyti. Pavyzdžiui, ponas Piperis kalbėjo apie visišką skaidrumą. Taip pat nustatyti, kokios yra pagrindinės paklaidų priežastis. Tai čia, aišku, galima gilintis. Tačiau mes pilnai laikomės biudžeto taisyklių, užtikriname skaidrumą ir jūs pasiūlyte tas taisyklės. Ar norma daugiau, ar to verta siekti per biudžeto tvarką, tai aišku, čia galima įvertinti. Aišku, kaip pavyzdžiui, kovojant su korupcija, sukčiavimu, tai gal tiesą sakant, e, įvardėjame valstybės narės ir kaltuosius tik tais tuo met, kai kalba eina apie baudžiamąjį nusikalstamą elementą. Ačiū. Dabar žodis diskusijos pabaigoje Europos audito rūmų pirmininkui, ponui Klausui Heineriui Lėnė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, parlamentarai, pirmiausiai norėčiau padėkoti poniai Holmaier, naujai biudžeto kontrolės komiteto pirmininkiai, už bendradarbiavimą per naująją kadenciją. Mm, jau ne vieną kartą kolegos per diskusiją tą minėjo ir kiti, kuo sudėtingesnės taisyklės, tuo, daugie, tuo didesnė tikimybė klaidų. Tai iš esmės bendrais bruožais nusako problemos esmę. Ir čia ir, ir jums sakau, bet taip pat ir savo, kadangi anoje barikadų pusėje sėdėjau 22 metus, tai yra ir teisės aktų leidėjo um, dalis kalties, kadangi ar susijęs su juo, kadangi tiesiog nepasitikima administracija įvairių uh, subjektų. Tad pasiekmė viso to ir yra, kad tiek sudėtingėja e, taisyklės, kad daroma vis daugiau klaidų. Galima, aišku, pasižiūrėti ir į kitą pusę ir bandyti spręsti tiesiog kitaip šią problemą, labiau pasitikėti administracijos e, institucijomis ir suvokti, kad galbūt paprastesnės taisyklės, kurias e, įvairiau būtų galima interpretuoti, visgi lemtų mažesnį klaidų skaičių. Tad tuos pagrindus, e, pagrindinę esmę problemos kilmės dėrėtų turėti omenyje ir galbūt atitinkamai keisti. Dėl į atestatą, sertifikatą atitinkamo orientuoto tikrinimo uh, koncepcijos būsimos. Mes visuomet tikriname ir vidinius mechanizmus komisijos kaip institucijos ir valstybių narių ir matome tuomet, kur yra tų trūkumų, kur galima dar mesgant dialogą su komisija ar su kokia nors kita audituojančia įstaiga siekti patobulinimų tam, kad paskui jau būtų galima tą informaciją pasinaudoti atliekant mūsų vertinimą. Tai tikrai labai palengvintų darbą. Panašaste kalbėjo apie tai, kad kasmet problemos, apie kurias kalbame, yra tos pačios. Visiškai teisingai pastebėta, bet aš jau kalbėjau apie sudėtingas biurokratinės taisyklės. Galbūt dar kai ką pastebėsiu susijusio su to, ką sakė ponia Grapinė ir kiti, dėl e, atitikties, dėl pagristumo, tikslumo skaičiavimų viena vertus ir veiksmingumo paties efektyvumo kita vertus. Audito rūmai jau ne vienerius metus ataskaitų skaičių, kuriuose yra vertinamas veiksmingumas, didina ir, ir yra padidinęs tą ataskaitų skaičių netgi du kartus jau. Darysime tą ir toliau, kadangi manome, jog tiek piliečiai, tiek jūs kaip suinteresuota šalis neretai labiau netgi domitės tuo, ar kažkoks terminalas, tiltas, e, uosto infrastruktūra e, pastatyta es lėšomis iš tiesų veikia deramai, negu kad e, tas klausimas, koks biurokratinis, ar tam ar kitam rangovui buvo suteiktas buvo paskirta sutartis dėl darbų vykdymo, nors aišku, tai irgi yra svarbu. Pone Tabardel ir ponas, pone Volters e, užsiminė dar apie kai ką, ką matysite ir mūsų strategijoje, kuri galios 21-27 metams mes intensyviai e, pasitelksime ir mm, jungtinių tautų e, tvaraus tvarios plėtros tikslus e, kaip kriterijų vertindami. Ponas Pospešil tikrai labai malonius žodžius išsakė ir aš galiu aiškiai pasakyti, kad tikrai nesivaržo auditorumai ir ataskaitose irgi matysite konkrečių pavyzdžių nurodytų, kur tikrai manome, kad kažkas vyko ne taip. Nes norime labiausiai akcentuoti pažangą tas rytis, kur galima ką nors gerinti, tiesiog identifikuojame. Ponas Montė, ponas Hyveris dar kalbėjo diskusijoje, aš čia galiu paaiškinti kai ką. Vadovaujame statistiniais metodais ir sutartis mus įpareigoja patikimą deklaraciją pateikti dėl biudžeto lėšų panaudojimo. Niekas nesugebėtų milijonų tų sandorių įvairiose sektoriuose daromų mokėjimų paskirų visų sužiūrėti, sutikrinti. Taigi darome tą patį, ką daro ir kitos audito institucijos visame pasaulyje, valstybėse narėse, tarptautinėse organizacijose. Jos daro lygiai taip pat imame statistinę imti tam tikrą e, reikšmingą ir ją atrinkę tikriname, procesus, pasiremdami tų patikrinimų metu gautais rezultatais, apskaičiuojame įvertį e, klaidų normos. Tai tarkime gali būti galbūt tūkstantis ar, ar 750 sandorių, kurie buvo e, įvertinti, patikrinti, tuomet su 95 procentų tikimybė galima brėžti tokią kreivę, m, mm, galime pasakyti, kad štai vienoje tos kreivės pusėje ar kitoje e, bus e, toks ir toks klaidų e, lygis. Galima teoriškai ir dar nuodugniau tikrinti, imtis, peržiūrinėti labai smulkius jo aspektus, bet jeigu tą darysime, reikės be galo e, daug išteklių, na, o kaštai tokių sandorių patikrinimo tikrai labai išauktų. E, Na ir jeigu norėtumėm didesnio tikslumo, čia vėlgi statistiniai matematiniai metodai, reikėtų keturis kartus daugiau išteklių mums skirti. Mes turime tūkstantį darbuotojų maždaug, jeigu duosite mums keturis tūkstančius kaip biudžetą prižiūrinti, tvirtinanti institucija, tuomet atitinkamą skaičių ir didesnį patikrinimų galėsime atlikti. Tai labai paprastas dalykas, tokį klausimą reiktų kelti jums kaip teisės aktų būtų viena iš leidėjų institucijų, bet yra kaip yra ir norėdami protingai panaudoti turimus išteklius, aišku, ir riziką įvertiname ir rizikinges, rizikingesnėse srityse darome e, intensyvesnius patikrinimus, kur matyti, kad jau per dešimtmečių dešimtmečius yra tų klaidų. Jeigu kaip tik tai yra administracijos institucijos, kur labai mažas klaidų lygis, tuomet atitinkamai be abejo ir mažiau patikrinimų vykdome. E, Tad labai ekonomizuojame, taupiai išmaniai siekiame panaudoti turimus išteklius ir siekiame taip optimalaus rezultato. Tai, manau, iš esmės atsako ir į klausimą, kurį uždavė ponia Garcija. Dėl statistinių metodų ponas Bojė kalbėjo apie lėšų panaudojimą ir e, kiekį ir kiekybinius aspektus mes jau at, savo pasiūlymus esame įtraukę į ataskaitą, galite uh, ją peržvelgti ir be abejo e, atsverskite čia skyrių susijusi su daugiamete finansinė programa. Dar mm, pasakysiu, kad pagrindinis akcentas e, jau buvo perkeltas į kitus dalykus mūsų ataskaitoje, taip pat ABPO e kontekstas paminėtas buvo ir iš tiesų manome, kad ES administracijos institucijos vykdydamos biudžetą uh, administruodamos jį tikrai labai aukšto lygio standartus jau atitinka. Galima visada stieptis ir dar aukščiau, mm, tą mes esame pasakę be abejo irgi ataskaitoje, bet jeigu žiūrėsime ir lyginsime tarptautiniu mastu, pavyzdžiui, JAV standartai, jeigu e, bus kaip vertinimo kriterijus, pamatysite, kad ES pozicija tikrai yra ganėtinai aukštesnė. Prisiminkime ir iš kur atėjome, kai 1999 metais Žakas Anteras turėjo atsistatydinti, audito rūmai taip pat teikė ataskaitą ir e, dėl biudžeto įvykdymo pateikė neigiamą deklaraciją. Tada dešimtame dešimtmetyje praėjusio šimtmečio neskelbėme skaičių apie tam tikrus sektorius. Ten netgi dvi ženkliai skaičiai klaidų normos buvo. Ir nebuvo jokių veikiančių taip veiksmingai tikrinimo auditavimo sistemų, schemų kaip dabar. Taip kaip yra dabar, tikrai galime pasakyti, kad pažanga yra didžiulė, reikšminga ir be kita ko ir dėl Europos parlamento vaidmens, kadangi parlamentas nuo 99 metų įvairiuose teisės aktuose atliko reikiamus pakeitimus, biudžeto kontrolės komitetas darė reikiamą spaudimą tam, kad situacija pagerėtų. Ir uh, E, pasitaisytų. Taigi, manau, kad pažanga tikrai milžiniška padaryta ir dar keletą žodžių dėl to, ką pasakė ponas Piperis, tai iš esmės atitinka tai, ką aš suformulavau pradžioje, tai gal kiek kitais žodžiais, žodžiais. Be abejo, teoriškai galima būtų ir apie šalis pateikti skaičius, bet reikia vėlgi išteklių. Jeigu 750 kokiu nors sandorių e, tikriname, e, per visą biudžetą paskirstytų. Gal su tam tikromis šalimis tai bus tik tai 60 susijusių sandorių ir tuomet vėlgi labai iškreipti skaičiai bus, kaip ir e, viešuomenės nuomonės apklausose, jeigu tūkstantį apklausite, tuomet matysite tam tikras preferencijas, bet jeigu 16 e, apklausite, tai rezultatas bus niekinis, tas pats pasakytina ir apie mūsų darbo specifika. Parlamento noras visada buvo pageidavimas, kad, m, mm, ką mes ir darėme nuo 14 metų, kad per e, ankstesnius metus surinkti duomenys būtų pateikiami su tam tikra išlyga, kad statistiškai tai yra nereikšmingi skaičiai ir kad jie neturės įtakos darant tam tikrą e, vertinimą šal, šalyje ar valstybėje narėje tos nuostatos mes ir toliau laikomės ir čia niekas nepasikeitė. Ką Ekon komitete sakiau praėjusią savaitę, galiu dar kartą patvirtinti, tik tai pakartoti, kuomet taryba ar kas nors kiti prašo vieno, kito, trečio dalyko, mes negalime to įvykdyti turėdami tuos pačius išteklius kaip dabar, tiesiog tai yra neįmanoma, nebent tų išteklių turėtumėm daugiau. Bet ir vėlgi tada reikia klausimą, ar tai ekonomiškai būtų pagrįsta, ar reikia tą daryti, ar reikia visus biudžeto sektorius atitinkamai tikrinti detaliai. Į tą klausimą turite atsakyti jūs patys, o ne mes. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė e, pirmininkė. Šios diskusijos baigtos. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, który. Kitas darbotvarkės punktas yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Envi komiteto vardu paieška ir gelbimas viduržymio jūroje. Ir prieš pradedant šias diskusijas norėčiau informuoti apie tai. jog e, E, bus galima pasisakyti pagal mėlynąją kortelę, jos procedūrą pagal seną ir, e, ir naują procedūrą. Taigi, jeigu norite uh, paprašyti žodžio spontaniškiams pasisakymams, prašykite tai dabar ir nelaukite diskusijų pabaigos. Na ir pirmiausia, pasisakys žodinio klausimo autorius, ponas Lopes Aguilar. Prašau. Thank you, Madam President. Ačiū pirmininkė. Man tikrai didelė garbė pristatyti šį pasiūlymą dėl rezoliucijos tokiu jautriu klausimu. Mm, paieška ir gelbėjimas viduržėme jūroje. Ir aš tikrai ir tai ir turiu galvoje. E, mm, paieška ir žmonių gyvybių gelbėjimas viduržėme jūroje. Mes jau nekartą diskusijose kalbėjome apie žuvusius e, žmonės, kalbėjome apie tai ir e, plenariniuose počiuose Strasbūrė. Aš e, keletą pastabų pasakysiu anglų kalba. Jūs žinote, kad yra išplatinti dokumentai, kurios parengė Libė komitetas, o vėliau keletą pasku, paskutinių pastabų pasakysiu ispaniškai. Taigi noriu priminti e, Europos parlamento rezoliucijų istoriją. Šiuo klausimu rezoliucijų buvo keletas ir kiekvieną kartą, e, e, kai žūdavo žmonių viduržėme jūroje, na, mes kalbame, pasmerkėme tas tragedijas E, žūsta tūkstančiai žmonių ir manau, kad atėjo laikas e, kai ką pakeisti ir paraginti komisiją ir tarybą imtis realių veiksmų. Ir būtent toks ir yra šios glaustos rezoliucijos tikslas. Mes e, darome viską, ką galime, kad įtrauktume visus elementus ir visus frakcijų, šio parlamento frakcijų argumentus E, tai yra tų frakcijų, kurios nori pasiūsti žinę ir parodyti piliečiams, kad mes tikrai suprantame, jog būtina užkirsti kelią žmonių žūtims. Daugybė žmonių žūsta todėl, kad jie neturi teisėto kelio, kaip patekti į Europą. Ir dėl to tie žmonės patenka į priekybo žmonėmis spastus. Ir daugiausia e, e, žiaurumų patiriama viduržėme jūros pietinėje pakrantėje, daugiausia Libijoje. Todėl reikia ieškoti teisėtų kelių, numatyti humanitarinius koridorius ir Libiją vadinti tikrojų vardu, kad tai nėra saugi šalis, tai nėra saugi šalis e, išsilaipinti. Taip pat reikia galvoti ir apie e, srautų tvarkymą. Čia svarbus vaidmuo tenka Frontexui ir taip pat Libijos pakrančio apsaugos tarnybai. Ir mes žinome, kad e, žmonės, kurie bėga iš e, Libijos, e, patiria Libijos institucijų terorą, jie bėga neteisėtai, nes neturi galimybių bėgti teisėtai. Ir tai reiškia, kad tie asmenys, kurie išsiunčiami atgal į Libiją, patiria žiauriausius pagrindinių teisų pažeidimus. Ir mes tikrai negalime ignoruoti šios situacijos. Kitas svarbus teisinis aspektas, apie kurį buvo nuolat diskutuojama, tai yra būtinybė e, užkirsti kelią NVO kriminalizavimui. Nevyriausybinės organizacijos bendradarbiauja ir stengiasi gelbėti žmonės. Žinoma, mes gerbėme valstybės institucijų pastangas, ypač Italija, Ispanija skiria labai daug valstybės lėšų kad apsaugotų e, ES pietinės sienas. Malta, Graikija taip pat skiria savo išteklių, kad išgelbėtų žmonės viduržėme jūroje, bet jos tai daro pagal Europinę sistemą ir ta sistema pasiteisina ES lygių, ji atitinka ES teisę. Sakydamas ES teisę, aš turiu galvoje ir tarptautinę humanitarinę teisę, nes e, tos teisės principai įeina į ES teisės sistemą pagal Lisabono sutartį, kuri įsigaliojo 2000 metais, prieš 19 metų, kartu su e, pagrindinių teisų hartija ir kur numatyta e, teisė į prieglopstį. Ir taip pat praėjo 20 metų nuo Tamperės susitikimo, kuriame buvo paragintas teikti e, teisingumo ir teisų erdvę ir siekiama laikytis ES vertybių, pagrindinių teisų ir taip pat tai reiškia ir bendrą atsakomybę bendrą atsakomybę spręsti šį klausimą. Taip yra numatyta e, sutarties dėl ES veikimo 80 straipsnėje. Ir mes raginome komisiją imtis veiksmų e, šioje naujoje kadencijoje, e, pradėti viską iš naujo ir atblokuoti prieglopšio priemonių paketą, kad būtų peržiūrėti teisės aktai, kad nebūtų kriminalizuojamos nevyriausybinės organizacijos, kad būtų atverti uostai ir kad galėtų uh, E, žmonės išsilaipinti iš tų laivų, kurie gelbėjo žmonės jūroje pagal tarptautinę humanitarinę teisę, nes e, ta teisė buvo kodifikuota Jamaikoje 802 metais, taip pat yra, yra patvirtintos 80-metyje ir konvencijos dėl žmonių gelbėjimo jūroje. Tos konvencijos tebe galioja ir jos yra privalomos Europos Sąjungai. Taigi turi būti sukurta Europo, europinio atsako sistema. Taigi dar norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas rytoj, ketvirtadienį balsuodamas, turėtų aiškiai parodyti tokią pačią valią komisijai pasiūsti, aišku, signalą, komisijai ir tarybai pasiūsti aišku signalą, tokį patį, koks buvo ankstesnėse rezoliucijose, kad būtina laikytis holistinio požiūrio prieglopščio ir imigracijos srityje. E, prie šios rezoliucijos prisidėjo ir e, ponė Metzola iš APP e frakcijos ir ponė Kengė iš socialistų frakcijos. Tai buvo labai svarbi rezoliucija, joje buvo išdėstytas aiškus įsipareigojimas siekti pokyčių. Ir to vis dar siekiame. Taip pat galioja ir įgaliojimai, kurios patvirtino šis parlamentas dėl direktyvos keitimo. Mes norėtume paprašyti, kad visi nariai balsuotų, kad būtų atnaujinta ta taryba ir komisijai siunčiama e, žinia. Ačiū dabar suteiksiu žodį e, ministrei poniai Tupurainen. Pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, visų pirma, pasakysiu, kad e, migracijos padėtis viduržėme jūroje kelia susirūpinimą, bet mes žinome, kad e, pastaraisiais metais e, padėtis ir pagerėjo. Frontex duomenimis 2018 metais maždaug 1700 migrantų e, kėlėsi per viduržėmę jūrą e, įprastų maršrutų. Šiemet jų buvo 1500, tai yra maždaug 20 procentų sumažėjimas, tačiau ir viena mirtis yra per daug. 2019 metais mirčių jūroje sumažėjo 44 metais palyginti su 18 metais ir taip e, yra todėl, kad sumažėjo išvykstančių asmenų ir suintensyvėjo paieškos ir gelbėjimo veikla ir taip pat bendradarbiaujama yra su Libijos pakrančio apsaugos tarnyba. Šių metų, iki šių metų vasarą nario žinome, kad 688 žmonės žuvo, mėgindami perplaukti jūrą ir akivaizdu, kad tai yra tikra tragedija, nors ir pasiekta tam tikros pažangos. Jungtinės, Jungtinių tautų pabėgėlių agentūra mm, skaičiuoja, kad 2018 metais Libijos pakrančio apsaugos tarnyba E, išgelbėjo arba sulaikė beveik 15 tūkstančių migrantų viduržėme jūroje. Nors Libijoje 2019 metais saugumo padėtis pablogėjo, vis dėlto pakrančio apsaugos tarnyba ir toliau veikia ir E, išgelbėjo 7100 žmonių jūroje. Šie skaičiai atspindi svarbu ES indėlį reaguojant ir siekiant sumažinti mirčių skaičių jūroje. Ypač Libijoje labai svarbi buvo parama, nes Libijos valstybei trūksta išteklių, kad galėtų aprūpinti migrantus. Libijai, Libijos pakrančio apsaugos tarnyboms buvo skirtas 91,3 milijonai eurų, taip pat buvo prisidėta prie e, gelbėjimo ir koordinavimo centro steigimo, taip pat e, per operaciją Sofija buvo e, apmokyti 355 pakrančio apsaugos pareigūnai ir taip pat buvo rengiami mokymai dėl prieglopščio procedūrų. Viduržėme jūroje buvo išgelbėta daugiau nei 478 mm, žmonės. Ir mm, akivaizdu, kad mm, na, nors ir yra gelbėjami žmonės, vis dėlto tų operacijų nepakanka. Trūksta atsakomybės, dalymosi atsakomybė pagal tarptautinę jūrų teisę ir reikia didesnio nuspėjamumo organizuojant gelbėjimo operacijas jūroje. Reikia stipresnio bendradarbiavimo ir koordinuoti paiešką ir gelbėjimą su partneriais Šiaurės Afrikoje. Atsakomybė tenka ne tik Europai. Tarptautinė jūrų teisė taikoma visoms valstybėms, o jūrinėms valstybėms tenka ypatinga atsakomybė, kad mūsų partneriai galėtų vykdyti savo pareigas, mes siūlome papildomą pagalbą Šiaurės Afrikos šalims, pažiūrėjau, Marokui, Tunisui, Egiptui ir Alžyrui, migracijos valdymo srityje, įskaitant ir tam tikro gelbėjimo veiklos organizavimą ir padedami joms vykdyti įsipareigomus pagal tarptautinę teisę. Jūs žinote, kad Italijoje šiek tiek pasikeitė migracijos ir migracijos politika. Italija dabar jau įsileidžia nevyriausybinio organizacijų laivus. Taip. Ir, bet taiko baudas laivams, kurie atgabena migrantus į Italiją be leidimo, kad būtų galima tvarkyti migrantų srautus. Nuo šios vasaros pradžios keturios valstybės narės siekia surasti bendrą sprendimą. Rugsėjo 23 dieną buvo parengta bendra deklaracija, kurioje išdėstytas mechanizmas, kuris pakeis dabartinį požiūrį. Dėl tos dėl deklaracijos sutarė Prancūzija, Italija, e, Malta ir, ir Vokietija. E, mums dar reikia pasižiūrėti, kaip tas naujas požiūris veiks praktikoje. Aš esu įsitikinusi, kad jeigu tas mechanizmas veiks sklandžiai ir veiksmingai, tai bus puikiai paskata prie jo prisijungti kitiems. Ir tos valstybės narės, kurios anksčiau dalyvavo savanoriško perkelimo iš Italijos ir Maltos operacijose dabar jau gilinasi į bendrą praktiką, kuri buvo parengta kartu su komisija ir agentūromis ir dabar yra diskutuojama dėl standartinių veiklos procedūrų. Bet net jeigu toks mechanizmas ir bus veiksmingas, jis pats savaime negali būti mūsų pagrindinis tikslas. Mes turime rasti ilgalaikį sprendimą kaip tvarkyti šią situaciją. Ir taip pat turime pagalvoti apie visą Europos prieglopščio sistemą. <clears throat> Europos vadovų taryba naujoje strateginėje darbo tvarkėje teigia, kad reikia sprendimo, kuris būtų grindžiama solidarumu ir teisingų atsakomybės pasidalymu. Tokia sistema turi veikti gerai ir įprastomis sąlygomis, ir ištikus kriziai. E, ji turi garantuoti apsaugą žmonėms, kuriems to reikia, taip pat užkirsti kelią antriniam judėjimui ir veiksmingiau gražinti tuos asmenys, kurie neturi teisės likti ES. E, savo pirmininkamo laikotarpiu mes tengiamės e, skatinti strateginės, į ateitį orientuotas diskusijas dėl svarbiausių iššūkių. Mes kartu su valstybėmis narėmis e, stengiamės nagrinėti svarbiausius klausimus, žvelgti juos iš platesnės perspektyvos ir išsamei. Manome, kad tai turėtų padėti mums atkurti pasitikėjimo klimatą ir bendra, valstybių narių bendradarbiavimo dvasę ir taip pat prisidėti prie naujos komisijos programos. Ir <clears throat> vis dėlto darbas su teisėkuros pasiūlymais priklausys nuo to, kaip nauja komisija iš naujo įvertins ir svarstys pateiktus tekstus. Kalbant apie e, organizacijų teikiančių humanitarinę pagalbą kriminalizavimą, e, negalime užmiršti nevyriausybinio organizacijų vaidmens, organizuojant paieškos ir gelbėjimo operacijas. Ir kaip buvo pasakyta, ar kaip Parlamentas mums priminė savo rezoliucijoje 18 metų Liepą. Mums tenka atsakomybė saugo, gelbėti gyvybės jūroje. Ir būtina numatyti atitinkamas e, baudžiamasias sankcijas, bet neturi būti keliamas pavojus tiems, kurie teikia humanitarinę pagalbą e, migrantams. Taigi komisija, tikiuosi, kad komisija e, pagalvos apie sistemą ir pateiks e, rekomendacijų valstybėms narėms, kaip užkirsti kelią tam, kad humanitarinė pagalba būtų kriminalizuojama. Mes taip pat turime stiprinti savo pastangas kovoti su e, migrantų gabentojų tinklais. Tai yra labai svarbu. Ačiū. Dabar komisijos vardu ponas Johannes Gan. Thank you. Dėkuoju, pirmininkė, gerbimi parlamentarai, ministrė. Dėkuoju už tai, kad per pastaruosius ketverius metus įgyvendinote išsame migracijos politiką. Aš manau, kad yra pasistumėta į priekį, dėl kurių mes visi kartu galime tik tai vieni kitus pagirti. Imigracijos situacija E, yra e, dabar 19 procentų e, geresnė nei kad 2015 metais. E, tačiau vis tiek mes turime e, laukti iššūkių. Žinome, kad e, prarastų gyvybių viduržėmio jūroje skaičius mažėja, tačiau tai vis tiek yra gyvybės. Kiekviena prarasta gyvybė yra atskira asmeninė, asmeninė tragedija ir mums tikrai reikia padaryti daugiau. Todėl aš džiaugiuosi turėdamas galimybę šiandien aptarti labai svarbę, svarbų klausimą, tai yra gyvybių gelbėjimas ir paieška viduržėmio viduržėme jūroje. Apie tai kalbama nuo 2015 metų, kai keturios ES operacijos padėjo um, e, išgelbėti 730 tūkstančių žmonių jūroje ir iš šių keturių uh, operacijų uh, trys buvo jūros operacijos, Poseidonas e, ir dar kitos e, toliau veikia, o dėl e, ketvirtosios Sofija valstybės narės nusprendė tęsti ją su sąlyga, kad E, laikinai bus e, suspenduotas jūrų turto naudojimas, tai yra sprendimas, kuris yra ne visai tvarus. Ir žinome, kad e, žmonės valtys atplaukia prie mūsų sienos. Ir taip pat siekiame reguliuoti migracijos srautus ir mūsų pasiūlymas apima priemonės padėti migrantams trečiosiuose valstybėse narėse prieš, valstybėse prieš leidžiantis į pavojingą kelionę. Turėtume nepamiršti, kad um, valstybės narės turi nacionalinę kompetenciją, kuri numatyta tarptautinėje e, tarptautinės jūrų teisės ir ES koordinuoja paieškos ir gelbėjimo e, veiklas ir neturi teisės e, ir pareigos nurodyti išsilaipinimo uostų. Ir Taip yra da, tai yra daroma nacionalinėse koordinavimo institucijose, kurios pagal tarptautinę teisę privalo e, padėti e, tiems žmonėms, kurie jūroje patiria e, ypatingą situaciją. Ir manau, kad tokia pagalba neturėtų būti kriminalizuojama. Dar kartą norėčiau pakartoti, migrantams teikiama e, tikra pagalba e, jūroje arba tuo atveju, kai jie yra ypatingoje e, būtinybės situacijoje. ES teritorija neturėtų būti kriminalizuojama Europa, pagal ES teisę, tačiau be abejo reikia laikytis tarptautinių teisės aktų. Ir ES e, turi teisės aktus dėl įvažiavimo ir e, leidimo gyventi, e, tačiau pagal šios taisyklės nereikalavama kriminalizuoti pagalbos migrantams. Ir Visgi tokia pagalba gali būti kriminalizuojama pagal tarptautinę teisę ir komisija 2017 metais parengė teisės aktus išanalizavo teisės aktus ir, ir pripažįsta, kad valstybėse narėse trūksta aiškumo dėl to, kaip reikia gyvendinti tarptautinius teisės aktus. Todėl e, yra pripažinta, jog valstybės narės turi bendradarbiauti, turėti dėl, ir kalbėti su NVO be, ir išreikšti joms rūpimus klausimus. Taip pat komisija pradėjo e, daugiau bendrauti su pilietinė visuomenė, skatinti dialogą dėl e, esamų teisės aktų teisės taisyklių, teisinių taisyklių gyvendinimo. Ir e, komisijos e, tarnybos šiuo klausimu e, spalio pirmą kalbėjosi, kalbėjosi su visuotinė, pilietinė visuomenė ir nepaisant visų šių apribojimų komisija nenuilzama dirba, ieškodama sprendimų susijusių su, moterų, su, vyr, su žmonių perskirstimu jūroje. Ir E, dalindamasi atsakomybę. E, komisija atliko svarbu vaidmenį perkelimo procese e, po 15 įsilaipinimo incidentų. Toje 15 vietų daugiau kaip 1100 įsilaipinusių asmenų jau buvo perkelti kit, e, e, iš kitų valstybių narių į Norvegiją. Dabar turime 1050 e, žmonių, kurie per pastarosius dviejus, metus, dviejus mėnesius persikėlė ir išsilaipino ir jie bus perkelti. Belgija, Suomija, Prancūzija, Lietuva, Luksemburgas, Vokietija, Portugalija, Bulgarija, Ispanija ir Norvegija ir dar kelios valstybės narės, iš viso 15 dalyvavo šiuose veiklose. Ir kiekvieną kartą Komisija imasi aktyvaus koordinavimo veik, veiksmų valstybėse narėse, norėdama parodyti solidarumą perkelimo srityje. Ir būtent dėl šių pastangų mums pavyko išvengti, įveikti e, sunkes e, diskusijas dėl įsilaipinimo. Komisija ragino valstybės narės e, įdėkti laikinas priemonės dėl įsilaipinimo, todėl mes džiaugiamės rugsėjo pabaigoje pasiektą pažangą pažanga Maltoje ir e, taip pat veiksmais, kurie pritaikyti Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Maltoje. Ir bendroji e, operacija, kuri buvo vykdoma ir dėl kurios buvo sutarta Teisingumo ir e, vidaus reikalų taryboje, taip pat yra sveikintina. Ir taip pat valstybės narės, kurios dalyvauja perkelimo uh, dalyvavo 11 spalio sustikime aptarti perkelimo mechanizmą ir dalyvavo taip pat tai ir Norvegija bei ES agentūros. Pradžiai tai yra gera, geras ženklas ir e, šio pagrindu tęsime darbą ir visos e, šitos priemonės gali būti tik tarpinis uh, etapas e, siekiant sukurti visą vertę e, migra, e, migracijos ir prieglopščio sistemą. Ir tai reikalauja gyvendinti visus teisės aktus, kurie priimti siekiant apsaugoti mūsų išorė, išorės sienas. Ir kiekvieną tą priemonę mes turime paskatinti gyvendinti. Dėkoju. Dėkoju. Prieš prieš mums pradedant diskusijas ir prieš kalbėtojai pradės pasisakyti, prašysiu jūsų laikytis nustatyto kalbėjimo laiko. Ir pirmiausia, kalbės EPP atstovė ponė Dupont. Sehr geehrte Präsidentin, werte Kollegen. E, gerbiami kolegos, e, žmonės e, jūroje turi e, laikytis e, tarptautinių e, įsipareigojimų, jokių abejonių dėl to. Tačiau mes nenorime sukurti tokio modelio, kuris padėtų prekiauti žmonėmis ir, ir jie, jie išnaud, ciniškai išnaudos šitą modelį. Ir ko mums reikia tarptautinių tarptautinės ir e, tarptautinė teisė ir Europos teisė paremtos procedūros, kurios laikytųsi visi suinteresuoti asmenys. Ir todėl mums reikia kalbėti su kilmės ir destinacijos valstybėmis ir kalbėti su žmonėmis, kurie yra vietoje ir turime kovoti bendrai prieš organizuotą nusikalstamumą. Mums reikia e, labai aiškiai atskirti e, migracijos ir ekonomikos politiką. Turime atskirti migrantus dėl ekonominių priežasčių ir tikros migracijos finansus. Ir e, visa tai e, e, neatspindėta toje rezoliucijoje, kurią iki šiol turėjome, tačiau mums reikia, kad pasiektume savo tikslo už, užkirsti kelią žmonėms, už, užkirsti kelią tam, kad žmonės pavojingai keliautų. Ačiū. Bardzo dziękuję. W imieniu grupy posłów. Dėkoju. Socialistų frakcijos vardu pasisakys ponas Klodas Morais. Dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabartinė situacija viduržmio jūroje, kai žūsta žmonės, e, yra tokia, kad sunku kalbėti apie ES vertybės, joms nuolatos kyla iššūkiai. E, Libe komiteto pirmininkas įvardino, kokią sunkę užduotį turime mes visi e, dabar siūlantis tą rezoliuciją. Svarbu, kad Europos komisija ir valstybės narės susitartų dėl esminių dalykų. Yra galiausiai labai konkrečių žingsnių, kuriuos reikėtų įgyvendinti. E, nauja komisija pradės netrukus darbą ir turėtų imtis tų žingsnių. Tad turime pasakyti aiškiai, reikia veikti, turime didinti pastangas viduržėmio jūroje, turime, nuo to priklauso, kaip įgyvendinsime ES vertybių. Europos komisija turi parengti gairias ir taip pat turi būti užtikrinta, kad pagalba teikiantis laivai nebus e, kriminalizuojami. Europos komisija pradės dirbti gruodžio mėnesį, prieglopščio paketas yra išaldytas, dar daug ką reikia nuveikti, kad imtasi būtų proaktyvaus požiūrio, būtina daugiau informacijos, daugiau skaidrumo. Frontexo veikla jūroje irgi turi sulaukti paramos, ją turi teikti valstybės narės ir ES. Pasienio apsauga taip pat turi sulaukti paramos ir prie kitų pakrančių, tokių kaip Libija, Marokas, e, Tunisas ir panašiai. Įsipareigojimų privalu laikytis. Valstybės narės turi e, moralinę pareigą ir teisinę pareigą gelbėti gyvybės jūroje ir suteikti pagalbą gelbėjimo metu. Būtina turėti laivus ir taip pat bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis dedančiomis gelbėjimo pastangas. E, turime išsiaiškinti, ką gali nuveikti dabartinė Europos komisija ir ką būsimo Europos komisija gali nuveikti bei valstybės narės. Nes valstybės narės neparodo, kokių vertybių laikos. Jos tiesiog būna sugėdinamos tos, kur nieko nedaro, bet nekreipia tai dėmesio ir savo požiūrio nekeičia. Tuo tarpu mums reikės priimti sunkius sprendimus. Tokius sprendimus, kurie turėtų būti tie, kurie bus morališkai teisingi viduržėmio jūroje ir tai, bus, tai turi būti proaktyvūs sprendimai ir tvarūs. Mano frakcija reikalauja, kad būtų teikiama reikiama parama, maksimali parama, kad būtų galima apginti Europos vertybės ir kad jas būtų galima pademonstruoti viduržėmio jūros regione. Dėkoju. Dėkoju. Dabar ponia Intvelt pasisakys Rinijų frakcijos vardu. Dvi minutės jums pasisakymui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, pone komisarė, aš norėčiau pradėti štai nuo ko. Kiekviena gyvybė yra svarbi Kiekviena iš jų yra labai labai svarbi. Ir kai mes kalbame apie skaičių žmonių, kurie žūsta jūroje, mes kalbame apie žmonės, apie asmenys, žmonės, kurie kažkada ateina į šį pasaulį. Žmonės deda juos, jų tėvai deda juos viltis. Ir turbūt jie ne vienas iš jų nesitikė, kad jų vaikas žus viduržėmio jūroje. Jie yra žmonės, kaip aš, kaip jūs, kaip daugelis iš mūsų. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra štai kas. Rezoliucija yra susijusi su žmonių gelbėjimu. Mes nekalbame apie visapimantį prieglopšio paketą, kuris blokuojamas tarybų ir taip toliau ir panašiai. Mes savo namų darbus esame atlikę, bet mes dabar negalime laukti, kol bus patvirtintas prieglopšio paketas, nes žmonės žūsta, skęsta viduržėmio jūroje. Turime užtikrinti, kad ten bus pareikiami pajėgumai žmonėms gelbėti. Jeigu valstybės narės e, pasilieka tokią spragą, tai, gal, tai leiskime tuomet veikti komerciniams laivams ar nevyriausybinėms organizacijoms. Nekriminalizuokime tų, kurie gelbsti gyvybės atlikdami valstybių darbą. Mes kalbam apie tuos žmonės, kad jie štai galbūt yra ne tie migrantai, gal ekonominiai migrantai. Tad, bet pirmiausia, šiaip ar taip reikėtų juos gelbėti, o po to jau jų klausti, kokie jie yra migrantai. Būtina ieškoti nuolatinio tvaraus sprendimo. Aš nesu didelė fani tų sprendimų, kurie priimami nesutarčių pagrindų, bet jeigu Maltos susitarimas gali būti pirmas žingsnis tvaraus nuolatinio sprendimo kryptim, tai visos valstybės turėtų priimti tą sprendimą. 20, iš 28 keturios valstybės pasirašė kol kas ir dėl to yra gėda. Prieglopščio paketas blokuojamas, Ir dėl to pasinaudojama pretekstu, sakant, kad štai būtent dėl to žmonės negelbstimi jūroje. Kokia gėda. Noriu kreiptis į bičiulius iš EPP. Ir manyčiau, kad visi turime dėti pastangas. Pone Dupont dėjo tas pastangas šešėlinė pranešėja, bet taip pat labai dažnai ta, ta frakcija kalba apie krikščioniškas vertybės, tačiau tų krikščioniškų vertybių nedemonstruoja štai tokioje konkrečioje situacijoje kai mes kalbame apie Libiją, apie jos problemas, kai vokiečių ambasadorius kalba apie tas koncentracijos stovyklas, e, gėda. Žmonės turi būti išleisti iš tų stovyklų, evakuoti, tos stovyklos turi būti uždarytos. Ir man atrodo, EPP galėtų pasistengti daugiau šią linkmę. Ačiū. Dėkoju. Žaliųjų frakcijos vardu kolega Markar pasisakys, prašau. Dėkoju. E, Albertas Švaicas kažkada sakė, e, e, žmoniškumas nereik, neturi tikslo žmonių aukoti. Ir mes turėtume dėl to Mm, padėti žmonėms vidu, viduržėmio jūroje. Mes galime padaryti daugiau, negu kalbame, kad niekas bėgdamas net, nemirtų. Ir be abejo, niekas neturi mirti ir niekas e, be abejo e, neturėtų e, būti priverstas bėgti. Tačiau realybė yra tokia, kad tūkstančiai žmonių šios, šios tomis valtimis plaukdami e, žūsta. Ir e, tie žmonės e, kažkam yra patys svarbiausi žmonės. Ir kai yra pas. Mes gyvename tokioje prof, sąjungoje, kuri neleidžia gra, iš Libijos graži, gražinti į, Lieb, į Libiją e, savo žmonių ir e, neleidžia suteikti pagalbos. Mes e, kriminalizuojame humanitarinę pagalbą ir taip pat turėtume informuoti visus laivus esančius aplinkui, kad žmonės gelbėtų. Kitaip mes turime gėdytis.